Dear colleagues, good afternoon. E, labą dieną po pietų, sėskime į vietas. Tęsėme Libė komiteto ilgąjį posėdį, kuris prasidėjo vakar iš ryto, dabar jau ketvirtasis mūsų posėdis šioje posėdžių sekoje. Šiandien po pietų mes turime bendrą mūsų komiteto ir moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto posėdį. Pona Gustafsoną noriu pasveikinti kaip šio komiteto pirmininką. Svarsysime 16 darbo tvarkės punktą. Tai yra būtiniausi nusikaltimo aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai. Yra du pranešėjai. Tai ponia Teresa Jimenez Beseril, tai lybė komiteto pranešėja, o moterų teisų ir lygčių lygybės komiteto pranešėja yra ponia Antonija Parvanova. Svarstysime pranešimo projektą ir pakeitimus Kol kas mūsų bendradarbiavimas šiuo klausimu buvo labai naudingas, labai rezultatyvus. Dabar suteiksiu žodį ponui Gustafsonui, moterų lybė komiteto pirmininkui. Aš kalbėsiu švediškai. Kai ponas Lopes Agilar ką tik pasakė, bendradarbiavimas tarp mūsų komitetų yra puikus, rezultatai, mūsų darbo rezultatai yra labai geri. Noriu pasakyti, kad turime ir, kalbant apie šitą aspektą, papildomų įvairių pasiūlymų. E, bet tai nereiškia, kad tai, ką pateikia pranešėjai, yra nepakankama, ne, pranešėjai atliko puikų darbą ir taip pat buvo pateikiami papildomi pakeitimai, pasiūlymai tais papildomais e, dalykais buvo siekiama sustiprinti nusikaltimo aukų teisių apsaugą. Yra tam tikros aukos, kuriuom reikia papildomos apsaugos ir kaip komiteto, kuris atsakingas už lyčių lygybės aspektą, norėčiau pabrėžti, kad labai daug dėmesio yra skiriama taip pat smurtui šeimoje, smurtui prieš moteris. Ir tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas ir toliau bus labai sėkmingas. Dėl šio pranešimo balsuosime kitą savaitę, dabar vėl suteiksiu žodį lybę komiteto pirmininkui. Dėkui, ponė Gustafson. Iš tiesų, ne pirmą kartą mes bendradarbiaujame. Manau, kad tas bendradarbiavimas tęsis ir toliau išklausę pranešėjų. Suteiksime galimybę pasisakyti komisijai, tarybai, kad galėtume nuspręsti, kada balsuosime dėl šio pranešimo. Ir aišku, mums reikalinga ir diskusija. Suteikime žodį Lybės komiteto pranešėjai poniai Teresa Jimenez Beseril. Taigi žodis jums, gerbiam pranešėja. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš manau, kad e, mandagumo dėliai turėčiau pirmiausia sutikti žodį moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto pranešėjai. Taigi sutikiamas žodis poniai Parvanovai. Norėčiau padėkoti ponui Jimenės, poniai Jimenės už puikų bendradarbiavimą šiuo rengiant tokį sudėtingą pranešimą, gavome maždaug 500 pakeitimų, dėkoju visiems, kurie tuos pakeitimus atsiuntė. Daugelis pakeitimų atitinka mūsų pranešimo dvasę. Taip pat norėčiau padėkoti Andželą ir Rubeitą, moterų teisų lyčių lygybės komiteto sekretoriato atstovėm, kurios padėjo mums renkti kompromisinius pakeitimus ir balsavimo sąrašą, kuris, manau, bus visiems primtinas. O dabar norėčiau susitelkti ties pagrindiniais aspektais, kurie yra svarbiausi šioje, šiame pranešime ir jiems buvo skirta ir dauguma pakeitimų. Pirmiausia, tai yra apibrieštis. Mes siekiame, kad aukos e, būtų apibrieštos ES lygmenių. Ir kad tas apibrėžimas būtų išsamus, kad jis atspindėtų e, aukų teisių ir lyčių lygybės aspektus. Parengėme dvi apibrieštis, tai jos yra susiję su e, smurtų prieš kitos lyties asmenį, o kita apibrieštis yra susijęs su smurtu tarp artimų žmonių, tarp galimos aukos ir galimos kriaudėjo. Taip pat mes pabrėžėme e, smurtą prieš moteris, atsižvelgdami į Europos tarybos konvenciją dėl kovos su smurtu prieš moteris. Ši direktyva yra horizontalus instrumentas ir manome, kad pirmoji apibrieštis, kuri remiasi e, lyčių smurtų, kuris siejasi su lyčių aspektu. Ir mes teigiame apibrieštie, kad tai yra toks smurtas, e, kuris taikomas prieš kitos lyties asmenį, bet dažniausiai e, tas smurtas yra nukreiptas prieš moteris. Ir sakome, norime atkreipti dėmesį taip pat, kad moteris dažnai tampa priklausomos nuo savo skriaudėjų ir finansiškai, ir socialinė, ir kita prasme. Kitas dalykas tai aukos, kuriom, aukos, kurios turi specialių poreikių. Ir čia mes šią mintį vystome kartu, su, kartu atsižvelgdami į individualų vertinimą. Ir čia mes suteikėme galimybę šioje direktyvoje valstybėm narėm parengti savo nacionalinius tokio vertinimo kriterijus kartu neužmirštant ir to, kad gali būti tam tikrų aukų, kuriuom reikės specialios paramos. Ir taip pat keliame specialistų pagalbos idėją, kad e, auka nebūtų pakartotinai viktimizuojama. Toliau e, minime, kaip svarbu tinkamai parengti policijos teismų ir e, kitus atitinkamus specialistus lyčių lygybės klausimais. Čia gavome labai daug pasiūlymų, į visus juos atsižvelgėme, kad šią sritį kuo labiau sustiprintume. Kitas svarbus dalykas yra parama nusikaltimų aukoms kai tai siejasi su jų teisinio, teisinė padėtimi. Kai kuriuose politinėse frakcijose yra išsakyta šiek tiek susirūpinimo dėl migrantų, kurie neturi dokumentų ir dėl to, kaip tada jų problemas reiktų spręsti. Ir mes nemanome, kad čia reikia nustatyti tam tikras prievolės valstybėm narėm ar teismų sistemai, kad būtų legalizuotas migrantų neturinčių dokumentų statusas. Bet manau, kad čia galėtume taikyti tas pačias nuostatas, kurias taikome pažeidėjams, e, kurie neturi dokumentų. Ir Taip pat čia reikia pasakyti, kad galbūt tada ne visos nusikaltimų rūšis patektų į taikymo sritį. Turiu galvoje, pavyzdžiui, organizuotą nusikalstamumą e, migrantų visuomenėse, bendruomenėse. Kitas aspektas teisė į informaciją ir teisę taip pat dėl informacijos skelbimo, kai asmuo sulaikomas arba kai mm, pabėga iš sulaikymo. Tai yra, turime užtikrinti apsaugą ir skriaudėjui į savo, turime užtikrinti teisę ir skriaudėjui į savo teisų gynimą. Aukos turinčios specialiųjų poreikių. Čia turime galvoje pas, pastatai ir sąlygų e, neįgaliom aukom sudarimas, kad jos galėtų patekti į pastatus ir taip pat tai yra susiję e, su e, tam tikrais kitais su tos susijęs aspektais. Užbaigdama pasakysiu, kad su ponia Jimenės mm, man dirbti labai patiko ir noriu pasakyti, kad praktiškai atsižvelgėme į visus e, pakeitimus, kurie buvo pateikti, kadangi jie atspindi šio pranešimo dvasę. Dėkui, toliau dabar suteiksime žodį sen, e, poniai Jimenez Beceril. Dėkui, ponė pirmininkė, dėkoju už ponios Parvanovos įžangą Mes puikiai padirbėjome kartu ir manau, mums pavyko tikrai nemažai pasiekti. Gavome beveik 500 pakeitimų dėl minimalių standartų ginant aukų teisės, dėl būtiniausių standartų ginant aukų teisės. Džiaugiamės, kad buvo išreikštas labai didelis susidomėjimas šiuo pranešimu. Tikiuosi, kad mums pavyko atsižvelgti į tuos pakeitimus, kaip jau minėjo ir ponas Gustafsonas, moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto pirmininkas, e, kad į tuos pakeitimus buvo atsižvelgta ir buvo parengta 40 galutinių kompromisinių pakeitimų. Ir visi, pakeitim, visi tie pakeitimai yra susiję daugiausia su konstatuojamosiomis dalimis, su direktyvos taikymu, pagrindą, teisiniu pagrindu įvairiomis aukų teisėmis, profesionalių tary, tarnybų dalyvavimu šiame procese ir taip toliau. Pranešimo tikslas yra nustatyti būtinio pranešimo e, e, tikslas yra siekti, kad direktyva nustatytų būtiniausius aukų teisų apsaugos standartus, kad aukos būtų apgintos. Bet aišku, negalime e, išeiti už numatytos e, teisinės bazės ribų, negalime siūlyti papildomų reikalavimų, papildomų įsipareigojimų, kai jie netitinka siūlomo teisinio pagrindo. Ši direktyva yra labai puikia galimybė sujungti įvairius uh, aukų teisų apsaugos aspektus, tai remiasi ir uh, Tai susiję ir su lyčių lygybės aspektais, ir su organizuoto nusikalstamumo aukų apsauga, ir su daugeliu kitų dalykų. Dar kartą noriu pabrėžti, kad čia kalbame apie būtiniausius standartus. Nes e, toks teisės aktas būtų labiausiai naudingas. Pone Parvanova jau pristatė mūsų darbo esmę. Pirmajame straipsnėje kalbama apie direktyvos taikymo sritį. Kadangi tai yra direktyva, kuri kalba apie baudžiamasias sankcijas, mes negalime čia apibriežti, kas yra smurto veiksmas, nes tokie veiksmai yra susiję ir tokių veiksmų apibrėžimas yra susijęs su atskirų, su atskirų valstybių narių e, teisinės, siste, teisinėmis sistemomis. Tai nėra vienintelis, vienintelė problema, kuri mums iškilo. kai turime taip pat atsižvelgti į aukos statuso ypatingumą ir tai yra paliečiama 270-ajame pakeitime. Labai svarbu, kad auko suprastų, kad jų teisų apsaugos sistema yra nesudėtinga naudotis Čia kalbame apie prieigą prie tokios sistemos 35 pakeitimas. Aukos, kurios nu, nu, tampa smurto, asmenys, kurie tampa smurto aukomis, aiškia suprantama kalba, turi gauti informaciją apie savo teisų apsaugą. Tai yra numatyta 280, 281, 85 ir 80, 286 pakeitimuose. Kitas svarbus dalykas yra šeimos narių įtraukimas ir atitinkamų nuostatų numatymas. Tai taip pat pateikiama atitinkamuose pakeitimuose. Tai susijęs su e, paramos, e, su, su specialistų tarnybomis teikiančiomis. E, paramą aukoms, tai yra, tai yra septintasis straipsnis šioje direktyvoje yra atitinkami pakeitimai. Yra e, kalbama apie e, sąlygų sudarimą moterim ir jų vaikam, kur jos galėtų laikinai prisiglausti, pasislėpti nuo savo skriaudiko buvo minima taip pat, kad kiekvienos aukos padėtį reikia vertinti atskirai, išsiaiškinant, ar jai reikia kokios nors papildomos paramos ir kokios konkrečios paramos jai reikia. Ir turime neužmiršti, kad kiekviena auka yra asmuo žmogus ir jam ar jai reikia apsaugos. Ir jok, čia turime taikyti vienodo požiūrio principą ir tas atspindėtas. Ašto, tas yra atspindėta 18 straipsnėje, turime neužmiršti, kad aukos gali būti ir neįgalios, gali būti nukentėję e, nuo smurto. E, taip pat pritarėme 448 pakeitimui, kuris kalba apie tai, kad e, atliekant teisų apsaugos procedūrą reikia daryti tam tikras pertraukas ir poreikius vertinti kiekvienu konkrečiu atveju. Reikia atsižvelgti ne tik į nusikaltimą ir jo pobūdį, bet ir į aukos poreikius šia linkme yra irgi pasiūlyta nemažai pakeitimų. Kalbant apie profesionalų rengimą tokiam darbui, nuostatos, kurios yra numatytos, bus taikomos policijai, teisėjam, socialiniam darbuotojam, kurie uh, dirba su tokiomis aukomis ir taip pat darbuotojam, kurie dirba su vaikais. Visam tam, visiems šiems specialistam reikia atitinkamo mokymo ypač kai kalbame apie smurtą lyčių, lyties pagrindų. Laukiu jūsų papildomų pasiūlymų ir manau, kad mes galėsime juos įtraukti į tekstą. Taip pat e, mums yra labai e, įdomu e, gauti ir tarybos nuomonę, O kalbant apie komentarus, jūsų komentarus, kuo greičiau juos gausime, tuo greičiau galėsime juos atsižvelgti. O dabar steiksime žodį komisijai ir tarybai. Ar komisija norėtų dabar trumpai pasisakyti? Po to suteiksiu žodį komiteto nariams. Komisija atstovauja Ingrid Velander Trobino. Prašom žodis komisijai. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai padėkosiu Europos parlamentui už paramą ir susidomėjimą šiuo dosie. Džiaugiamės, kad ponia Parvanova ir ponia Chimėnės parengė puikų pranešimą. Taip pat e, parlamento nariai yra pateikę daug įdomių pakeitimų. Kaip žinote, ši tema yra komisijos strateginis prioritetas. Mes jau daugel ilgai E, sprendžiame aukų apsaugos klausimus. Buvo 2001 metais patvirtintas pamatinis sprendimas, dabar turime griežtesnę direktyvą su aiškesnėmis formuluotėmis, su aiškesniu e, prievolių ir aukų teisio prašymu. Taip pat turime ir 2004 metų reglamentą dėl kompensacijų. Tai yra pirmasis e, aukų teisėms skirtas teisės aktų paketas, kurios, e, kurį pas, pristatėme praėjusiais metais, komisija vėliau patiks ir kitų pasiūlymų. E, šio direk, šios direktyvos tikslas, kaip jau buvo aptarta taryboje, yra turėti veiksmingą ir gyvendinamą priemonę, kurią valstybės narės galėtų perkelti nacionalinę teisę, kad būtų sustiprinta aukų teisų apsauga baudžiamosiuose procesuose ES. Dabar negal, nepristatysiu mūsų pozicijos dėl įvairių pakeitimų, kuriuos patikė Europos parlamentas. Galime patvirtinti, kad mes visada siekiame laikytis horizontalaus požiūrio, kad ši direktyva turi apriepti visas aukas, visas nusikalstamumo rušis ir visų rušių nusikalstamas veikas visos aukos turi teisę būti išklausytos, saugomos ir paremtos. Tačiau savo pasiūlyme mes pripažįstame, kad kai kurioms mm, aukoms kyla tolesnė grėsmė per visą baudžiamąjį procesą ir apie tai mes kalbame skyriuje, kuris skirtas apsaugai. Bet kaip jau sakiau, aš detaliai nepristatinėsiu mūsų pozicijos dėl įvairių pakeitimų. Tiesiog norėčiau patvirtinti, kad mes reiškiame labai tvirtą paramą Europos parlamento ir pirmininkaujančios šalies ir tarybos sekretoriato darbui vykstant dėryboms. Laukiame diskusijų šiais įdomiais klausimais, kurie buvo iškelti. Ir, žinoma, prisidėsime prie kompromisinių sprendimų paieškos, kad turėtume tokį tekstą, kuriam pritartų visi partneriai. Ačiū. Dabar išklausysime e, tarybos, tai yra pirmininkaučios Danijos atstovo, pono Lars Lindė. Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti komiteto nariams ir pranešėjams už tai, kad pasiekė šį svarbų etapą Pirmininkaujantį Daniją jau keletą kartų šiame komitete sakė, kad e, pirmininkaujančiai valstybei tai yra labai svarbus prioritetas. Ir spręsdamas iš diskusijų su valstybėmis narėmis, galiu drąsiai pasakyti, kad mm, aukų teisų apsauga yra daugumos, jeigu ne visų valstybių narių prioritetas. Pirmininkaujantį Daniją džiaugiasi šios dienos diskusiją, džiaugiamės, kad pasiekėte šį proceso etapą, kad jau pradedama kalbėti apie kompromisus ir kitą savaitę komitete vyks orientacinis balsavimas. Mes labai vertiname tą didelį darbą, kuris buvo atliktas iki šiol. Ypač vertiname pranešėjų darbą dirbant su šiuo dosie. Turbūt dar, mūsų laukia dar daugiau darbo, bet galiu Jūs patikinti, kad Jūsų pastangos nenueis per niek, kadangi taryba yra pasirengusi pradėti trilogo dėrybas, trišalės dėrybas su Jumis. Pirmasis trilogas yra numatytas jau kitą savaitę. Žvelgdamas į daugelį uh, įdomių pasiūlymų dėl pakeitimų ir dar klausydamas šios dienos diskusijos pranešėjų pristatymo galiu pasakyti, kad e, yra pakankamai priežasčių manyti, kad e, realu pasiekti trijų institucijų susitarimą remintis pagrindiniais principais. Paminėsiu tuos principus, juos jau minėjo ir abi pranešėjos. Visų pirma, Tai turi būti horizontali direktyva, ji turi apriepti visas nusikalstamas veikas, įskaitant nusikaltimus vaikams, nuo, pradedant smulkiais nusikaltimais ir pačiais, baigiant pačiais sunkiausiais nusikaltimais. Taip pat turi būti nustatytas minimalus, bet realus standartas dėl aukų teisų apsaugos. Mes čia dirbame baudžiamosios teisės rytyje ir čia ypač reikia tikslumo. Aukos turi būti remiamos atsižvelgiant į jų poreikius, remiantis individualių vertinimų, turime užtikrinti, kad ypač pažeidžiamų e, aukų ar specialių poreikių aukų poreikiai būtų, į poreikius būtų atsižvelgiama ir turiu pasakyti, kad pateikti pasiūlymai atitinka didelių aukų apsaugos organizacijų rekomendacijas. Ypač ypatinga dėmesį reikėtų skirti aukoms, kurio, kurios atsidūrusios tarp valstybinėse situacijose. Ir šimintis aiškiai nuskambėjo parlamento ir organizacijos Victims Support Europe surinktame renginyje dabar per daug nekalbėsiu apie visas detalės, tiesiog noriu akcentuoti, kad taryba ir pirmininkaujantį valstybę teikia labai daug reikšmės skaidriam dėrybų procesui. Bendradabiausime su jumis ir su komisija, kad per pagristą laiką pasiektume gerų rezultatų dirbdami su šiuo dosie. Ačiū. Ačiū. Pradėkime diskusijas. Pirmiausia, šešėliniai pranešėjai. Mano kolega, ponas Kočeta. Io devo dire che ho molto apprezzato sia il lavoro della Commissione, cioè la proposta. Labai vertinu komisijos atliktą darbą ir tą pradinį pasiūlymą, kuris buvo pateiktas, taip pat vertinu ir abiejų pranešėjų darbą. Aš esu šešėlinis pranešėjas socialistų demokratų frakcijos vardu. Ir pateikiau pakeitimą pakeitimų ten, kur mano nuomonė yra spragų. Pakeitimais nere, nereagavau į e, tarybos komisijos ar kitų kolegų pateiktas pozicijas, nes e, nenoriu, kad e, pranešime būtų per daug detalių. Taip pat norėjau išvengti situacijos, kai pateikiama labai daug pakeitimų. Vis dėlto norėčiau dabar paminėti keletą dalykų. Šiuo metu nėra ne vienos šalies, kurioje nebūtų teisės aktų skirtų aukų apsaugai. Aukos gali kreiptis į teismą, siekti, kad pažeidėjai atsidurtų teisme. Žinoma, reikėtų čia atmesti šalis, kuriuose klesti korupcija, bet paprastai e, aukos turi galimybę pasinaudoti teisingumo sistema. Taigi, ES teisės aktuose reikėtų nekartoti to, kas jau yra, bet e, dėkti novatoriškus sprendimus, kad būtų apsaugotos tos aukos, kurios dabar nėra apsaugotos, arba galiausiai nuspręsti apskritai, kas yra auka. Tarkime, jeigu narkotikų prekeivis kilus ginkluotam konfliktui su kitam priekeiviu žūsta, tai jis yra auka, tačiau tai nėra nekalta auka. Ir manau, kad reikia daryti skirtumą, jeigu mafijos narys žūsta per, tarkime, susišaudimą su kitais mafijos nariais, tai taip, jis yra auka, tačiau tai nėra nekalta auka. Ta pati galiu, pas, galiu pasakyti ir apie teroristus. Taigi manau, kad mes visų pirma turėtume apsaugoti nekaltas aukas. Būtent į šias aukas valstybės turėtų sutelkti dėmesį ir užtikrinti jų apsaugą. Tai yra namų šeimininkės, vaikai, einantis į mokyklą ir ten žūstantis, būtent šie žmonės yra nekaltos aukos. O teroristai, kita vertus, kurie siekia uh, žudyti žmonės ir patys žūsta nėra nekalti. Taigi ypač turėtume stengtis e, apsaugoti tuos, kurie yra nekaltos aukos. Ir pasirūpinti, kad jie turėtų galimybę pasinaudoti teisingumo sistema ir kad tokią galimybę turėtų ir jų giminaičiai. Taigi savo pakeitimuose aš akcentuoju būtent šiuos aspektus. Ir dar porą dalykų. apskritai baudžiamojoje teisėje asmenys laikomi aukomis tais atvejais, kai prieš juos padaromas nusikaltimas. Tačiau jeigu dėl jų lyties, odos spalvos, etninės kilmės, tie asmenys nuolat yra labai sudėtingoje padėtyje. Tokiu atveju tokie asmenys gali būti laikomi aukomis, net jeigu nėra padarytas konkretus nusikaltimas. Ir manau, kad direktyvoje apie tai yra kalbama. Pavyzdžiui, jeigu Korejoje benamiai gali būti sodinami į kalėjimus dėl to, kad neturi namų, tai tie žmonės tampa valstybės aukomis. Taigi, manau, būtų drąsu e, apibūdinti jūs kaip nukentėjusių asmenų statusą. Jie nebūtinai yra kokio nors konkretaus nusikaltimo aukos. Jie nukenčia nuo valstybių e, įstatymų ar taisyklių. E, Pavyzdžiui, nuo įstatymo ar taisyklių gali nukentėti homoseksualus asmenys. Taigi esu pateikęs pakeitimų ir šią temą. Ir paskutinis dalykas. Salmanas Raždis, kuris gyvena Anglijoje, gyvena ten daugiau kaip 20 metų ir iš esmės e, beveik slapstosi bunkeryje, kadangi prieš jam, yra, jam islamo fundamentalistai yra paskelbę fatvą ar šis asmuo yra auka ar ne. Jei pažvelgtume į dabartinius teisės aktus, jis nėra auka, nėra nukentėjusiasis, kadangi prieš jį nėra padaryta, padarytas nusikaltimas. Tačiau jis 20 metų yra priverstas gyventi bunkeryje, slapstytis ir negali laisvai keliauti ten, kur nori. Jeigu būtų surinktas traptautinis tokį, tokią fatvą paskelbusių asmenų teismas, tai jis būtų, Salmanas Ruždis būtų civilinė auka. Roberto Sivijano, e, jam e, Neapolio mafija buvo pas, jį buvo paske, pasmerkusi mirti ir jis negali dalyvauti kaip civilinė auka, net jeigu mes ir sužinotume, kas ketina jį nužudyti, nes pats nusikaltimas prieš jį nėra padarytas. Taigi jeigu asmuo, asmenį kėsinamasi nužudyti, jeigu tai ket, bando padaryti teroristai ar organizuotos nusikalstamos grupuotės, ar jie yra e, aukos. Pavyzdžiui, kai kuriais atvejais policija gali užtikrinti apsaugą, tačiau jeigu e, asmuo yra tapęs teroristinės organizacijos taikiniu arba nukenčia dėl neteisingų statymų, kas apsaugos to žmonės. Aš esu įsitikinęs, kad mes turime būti drąsesni. Manau, kad turime peržengti ribas to, kas dabar egzistuoja ir numatyti tokius teisės aktus, kuriais būtų nueinama šiek tiek toliau, kurie neapsiribotų vien to, kas dabar numatyta nacionaliniuose teisės aktuose. Europa vadovaujasi demokratinė koncepcija, bando eiti toliau ir ragina šalis, valstybės narės eiti toliau, nei jos eitų a, vienos. Taigi, manau, turim, ir čia mes turėtume eiti toliau, užuot kartoja tai, kas jau yra nacion, patvirtinta nacionaliniu lygiu. Like... Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu tris pastamas. Pirmiausia, noriu atkreipti jūsų dėmesį į ką tik išdalintą brošiūrą, at, apie aukas nukentėjusias nuo aplinkosauginio nusikaltimų. Būsimos kartos bus aplinkosauginių nusikaltimų aukos ir tokio tipo nusikaltimus taip pat būtina įtraukti į šią direktyvą. Aš taip pat pateikiau pakeitimus e, šio, šią linkme e, mm, ir noriu pasakyti, būtent 207 ir 227 pakeitimą. Tai gali būti nusikaltimas e, aplinkai arba nusikaltimas prieš būsimas e, kartas. Taigi aš norėčiau, kad e, žmonės tikrai pasižiūrėtų į tą dokumentą, ką tik išklausiau pono Kročetą kuris kalbėjo, kas yra kieno auka, reikia laikytis šios direktyvos kriterijaus. Kalbame apie nusikaltimų aukas ir aplinkosauginiai nusikaltimai taip pat yra nusikaltimai ir kasgi yra tokių nusikaltimų aukos. Tai vienas dalykas. Antras dalykas. Ar mes žiūrime į auką kaip į konkretaus nusikaltimo auką ir ar tas konkretus nusikaltimas lemia aukos apsaugą. Ar auka yra labiau pažydžiamesnė dėl nusikaltimo rūšies ar dėl asmeninių savybių. Ir mes, žaliai, manome, kad asmeniniai aspektai gali padaryti auką labiau pažeidžiamą. Abu, abi pranešėjos kalbėjo apie individualų poreikių įvertinimą. Ir mes manome, kad tai yra svarbiausia direktyvos dalis. Jeigu mes gerai įvertinsime aukų poreikius, tai taps aišku, kas yra labiau pažeidžiamas. Ar mes patikėme 162 pakeitimą dėl žmonių be dokumentų, dėl pabėgėlių ar migrantų, nesvarbu, koks nusikaltimas buvo įvykdytas. Svarbiausia yra jų padėtis bylos nagrinėjimo metu ir vėliau. Į tai nebuvo atsižvelgta. galbūt nenorima atkreipti dėmesį į žmonės neturinčius dokumentų, bet e, džiugu, kad e, pirmiausia yra pradedama nuo nusikaltimo apibrėžimo, o po to perinama prie asmeninių dalykų. Aš manau, kad į imigrantų ir pabėgėlių padėtį turime atsižvelgti. Kai dėl labai tikslių apibrėžčių viktimizacijos arba tapimo nusikaltimo auka antrą kartą žmonės kenčia nuo terorizmo nusikalstamų nusikalstamų grupuočių veiklos organizuoto nusikaltimo, aš nemanau, kad galime labai griežtai tokius apibrėžimus pateikti. Kitas dalykas - nekaltos aukos arba aukos apskritai. Aš siūlyčiau nesileisti į tokias diskusijas, kas yra nekalta auka. Moteris, kuri, tarkime, buvo parduota, uh, prostitucijai, ar ji yra nekalta auka, ar ne, nes ji galbūt ir žinojo, kad taps sekso vergė. Bet ar ji nenusipelnė apsaugos, aš nemanau. Aš manau, kad tokio atskirimo negalima daryti galima kalbėti apie terorizmo aukas, organizuoto nusikaltimo aukas, bet tokiais atvejais nėra labai aiškių skiriamųjų linijų. Ir trečiasis mano pastebėjimas. Balsavimas yra numatytas kitą savaitę. Dabar svarstome labai svarbę, svarbę pasiūlymą Kalbame apie aukas, apie aukų teisės, apie tai, kas yra aukos apskritai. Jeigu prisiminsime mano pasiūlymą dėl aplinkosauginių nusikaltimų aukų, aš manau, kad mes labai skubame, skubame balsuoti jau per pirmąjį svarstymą ir dėl to nukentės mūsų dėrybininkų mandatas, jeigu jie neturės aiškaus mandato tai nepasieksime ir konkrečių rezultatų. Taigi, taip, taryba jau yra pasirengusi, bet ar mes esame pasirengę taip pat, dar laukiame tarybos pozicijos dėl Dublino, dėl pabėgėlių ir taryba čia taip labai neskuba. O tarybai e, turiu tokį klausimą. Jūs dirbate pagal mandatą, kuris buvo nustatytas Lenkijai pirmininkaujant, dabar pirmininkauja Danija, ar kas nors pasikeitė, jeigu taip, ar neturėtume į tai atsižvelgti. Pirmininkas, dėkoju poniai Sargentinė, dabar ponia McIntyre. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau atsiprašyti. E, Kirkhopo vardu, jis yra šešėlinis pranešėjas, taigi aš kalbėsiu jo vardu. Norėčiau padėkoti pranešėjams už jų atliktą darbą. Turiu pasakyti, kad mano frakcija pritarė šio pranešimo tikslams. Mm, turiu keletą pastabų. Aš esu iš Junktinės karalystės ir labai džiaugiuosi, kad komisijos narė Reding kalbėjo apie Junktinės karalystės pažangėją praktiką. Labai džiaugiuosi, kad bent jau kartą mes esame nurodinami kaip geriečiai. Man susirūpinimą kelia šio pranešimo išplėtimas, e, kuris atrodo gali tęstis be galo. Aš manau, kad turėtume apsiriboti tam tikromis pranešime numatytomis sritimis. Gal neturėtume plėstis į aplinkosauginius nusikaltimus arba diskusijas, kas yra auka. Kitas dalykas - nekaltos ir kaltos aukos. kol nevyko teismo procesas ir asmo nebuvo pripažintas kaltu, jis yra laikomas nekaltu, nepaisant, nepriklausomai nuo to, ar mes kalbame apie terorizmo ar kitus nusikaltimus. Taigi nekaltumas yra tik konkretaus asmens nuomonė. Sprendimą priima teismas ir būtų pavojinga dabar leistis į tokias diskusijas. Man nerima taip pat kelia ir tai, kad mes kuriame specialias aukas. Tarkime, aukos nukentėjusios nuo teroristinių nusikaltimų arba mafijos nusikaltimų, prievartavimo. Visos aukos išgyveno siaubingą įvykį ir visos jos turi būti pripažįstamos aukomis. Aš galvoju, ar mes čia nesukursime tam tikros aukų hierarchijos, tokiu būdu steigdami, kad vienos aukos yra svarbesnės už kitas. Kitas dalykas. Mes galbūt čia taip pat imame kurti naujas teisės taikytinas aukoms. Ir tokios naujos teisės neleis joms pasinaudoti pagrindinę teisę. Tai yra pamatyti jų nusikaltelį nubaustą. Sakome, kad reikia užtikrinti lankstumą aukoms teisme ir taip toliau. Pačios aukos galbūt galvoja, kad tai yra joms naudinga, bet jeigu jos supras, kad dėl to nevyks teisminis bylos nagrinėjimas arba nusikaltelis kaltininkas išsisuks, mes čia tiesiog sumaišome teisės. Ir pagrindinę teisę, kad nusikaltelis būtų galiausiai nubaustas. Taigi turime būti pragmatiški ir realistiški. Apie tai kalbėjo ir Danijos atstovas. Jeigu mes bandome išplėsti šią direktyvą už jos taikymo srities, tai mes niekur nenuisime. Taigi aš raginčiau e, palaikyti tokį pranešimą, koks jis yra, atsižvelgiant į tas sąlygas, kurias esame nurodę. Pirmininkas, nemačiau daugiau pakeltų rankų, norinčių pasisakyti. E, ir dabar žodį suteiksiu moterų teisų komiteto pirmininkui, kad jis taip pat galėtų prisidėti prie diskusijos. Taip, norėjau pasisakyti labiau kaip šešėlinis pranešėjas, o ne komiteto pirmininkas. Kaip jau minėjau, pranešėjos išties dirbo labai gerai, jos įtraukė daugybę E, pakeitimų. Aš pritarčiau tiems 40 pakeitimų išskyrus 2. Norėčiau apsistoti ties apibrėžimu, kai kalbame apie e, vyrų smurtą prieš moteris. E, čia galime kalbėti apie skirtingas savokas, skirtingus terminus, bet negalime pamiršti, kad kai kalbame apie smurtą prieš artimuosius, egzistuoja ir moterų smurtas prieš vyrus, egzistuoja smurtas partnerystėje, bet dažniausiai smurtas yra pastebimas vyrų smurtas prieš moteris ir labai svarbu tą pabrėžti. Ir negalime to nematyti, tokio pobūdžio smurto. Tarptautinėje plotmėje yra naudojamas terminas, kuris yra primtinas, kiek aš žinau, visoms valstybėms narėms. Tai taip pat yra numatyta Pekino platformoje bei jungtinių tautų konvencijoje. Tas terminas e, vyrų smurtas prieš moteris. Žinoma, kad ir kitos smurto formos artimuose santykiuose yra svarbios, bet e, nepamirškime, kokiagi yra esminė problema. Taigi antras ir trečias kompromisiniai pakeitimai, mano nuomonė, turėtų būti suformuoluoti kiek kitaip bet be to aš visiškai pilnai palaikyčiau pranešėjų pasiūlymus. Pirmininkas dėkoju ponui Gustafson. Jeigu daugiau nėra norinčių pasisakyti, pakomentuoti, suteikime žodį apibendrinimui pranešėjams. Ar laikysime tokios pačios tvarkos kaip pradžioje, pana Parvanova? Ačiū, ponė pirmininkė, dėl kročetą išsakytų pastabų. Taip, mes būtent tokio požiūrio ir laikomės, ieškome naujų būdų, kaip apsaugoti aukas, kaip užtikrinti jų teisės, kaip tą padaryti paprasčiau. Mes stengiamės atkreipti dėmesį į kompensacijos klausimus, į emocinės paramos užtikrinimą, bet taip pat ir į tai, kad aukos turėtų tinkamą informaciją, kur kreiptis, ką daryti ir suprasti, kasgi su jomis vyksta, kad jos nebūtų prilyginamos e, nusikaltelėms, kas kartais atsitinka. Yra atlikta ne viena studija ir Jose teigiama, kad kai kurios e, aukų grupės yra stigmatizuojamos sistemos. Ir todėl turime skirti joms ypatingą dėmesį. Dėl nekaltų aukų. Tai kyla iš pirminės teisės sistemos, kad niekas nėra kaltas, kol nėra įrodyta kaltė. Bet e, aš manau, kad tai daugiau moralinis klausimas negu kad teisinis. Ponės Argentinė ir jos pasiūlymai dėl nus... aplinkos saugos nusikaltimų aukų. Mes išsamei svarstame šį klausimą. Gali būti tokių atvejų, kai, tarkime, kaimo gyventojai gali būti aplinkosauginio nusikaltimo ar nelaimės aukomis, bet tam yra skirti kiti teisės aktai. Konkrečiai dėl nelaimių poveikio gyventojams. Ir aš nemanau, kad ši direktyva yra tinkama, tinkamas dokumentas įtraukti šiai minčiai. Dėl aukų turinčių specialiųjų poreikių mes bandome įtvirtinti individualaus vertinimo elementą. Taip pat galėčiau atsakyti čia ir poniai McIntyre. Mums yra reikalingi aiškus kriterijai dėl nusikaltimo tipo, dėl aplinkybių, dėl aukos, dėl aukos asmeninių bruožų ir valstybės narės taip pat prisideda rengiant tokius um, kriterijus. Aš visiškai sutinku su tuo, kad migrantai ir migrantai neturintus dokumentų bei pabėgėliai turi susilaukti apsaugos, jiems turi būti garantuojamos aukų teisės nepriklausomai nuo jų teisinio statuso, jeigu ši asmenų kategorija yra nusikalteliai, tai jiems yra taikoma kita direktyva. Kai dėl aukų jie turėtų turėti galimybę naudotis tokiamis pačiamis teisėmis. Dabar dėl tolesnio darbo grafiko. Kai pradėjome renkti šį pasiūlymą, per pirmuosius pasikeitimus nuomonėmis E, pranešėme apie darbo planą ir kalendorių. Keitėmės nuomenėmis su šešėliniais pranešėjais per paskutinę Strasbūro plenarinę sesiją ir mes konkretų darbo planą pasiūlėme ne dėl to, kad taryba yra pasirengusi arba pažengusi toliau bet dėl to, kad nevyriausybinės organizacijos nagrinėjančios smurtą prieš lytis skatina mus e, imtis kaip galima greičiau veiksmų. Ir mes patys buvome įsipareigoję laiku parengti pranešimą ir prisidėti prie direktyvos dėl nusikaltimų aukų teisų. Dėl pono Gustafsono pastebėjimų. Konsultacijų metu buvo sunku rasti kompromisą dėl seksualinio smurto ir dėl to smurto prieš moteris, nes būtent moteris dažniausiai nukenčia nuo tokio smurto. Europos tarybos naudojamas apibrėžimas yra šiek tiek ribotas, nes ten kalbama apie smurtą prieš moteris, bet e, nėra įtraukiami kiti smurto aspektai. Tarkime, prieš e, asmenys, kurie priklauso lėjų, e, gėjų, lesbiečių, transeksualų grupiai. Taigi mums yra svarbu apimti ne tik smurtą prieš moteris, moteris, bet ir smurt, nukentėjusiosius mm, prieš, e, bet ir nukentėjusius nuo kitų smurto rūšių. Ir mes bandome būti neutralūs lyties pagrindo. O dėl konstatuojamojų dalių turiu pasakyti, kad mes stengiamės E, visą tai kiek galima labiau įtraukti, bet mes esame pasirengusios ir toliau e, diskutuoti dėl tolesnių pakeitimų. Aš suprantu, kad jūs esate komiteto pirmininkas ir tai yra jūsų raudonoji linija. Pirmininkas, dėkoju poniai Parvanovai, dabar ponė Teresa Jimenez Veselė. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasakyti ponui Krošetą, kad visiškai jam pritariu. Žiūrint iš moralinės pusės, teroristas, kuris susprogdina bombą ir žūva pats, tikrai negali būti prilygintas, prie, prilygintas vaikui, kuris žū, žūsta, nes yra šalia tos sprogusios bombos. Ir manau, kad tikrai Visi tą galvojame. Bet kaip girdėjome, Salmonas Raždis yra terorizmo auka, kurį reikia saugoti. Ta taip pat visi puikiai suprantame. Ši direktyva šią direktyvą bus sukūriamos, sukūriami aukų apsaugos standartai, bet tai nėra vienintelė direktyva, kuri yra tam skirta. Yra ir kitų teisės aktų. Labai svarbu, kad turėtume gerus teisės aktus. Jeigu jau tokie aktai būtų buvę, tai aišku, kad naujų pasiūlymų nereiktų bet taip dar nėra. Organizacijos, kurios siekia teikti paramą aukoms įvairiose valstybėse. siekia, kad į visas aukas būtų mm, atsižvelgta. Ir labai svarbu, kad visose valstybėse narėse šioje srityje būtų padaryta pažanga. Kai komisija teikia pasiūlymą tarybai, reikia, kad turėtume teisės aktą, kuris būtų naudingas žmonėms. E, kuris taip pat numatytų praktinius e, reikalavimus kad policija galėtų tinkamai atlikti savo darbą. Mūsų laukia dar nemažai darbo, tikrai dar neužbaigėme viso to, ką turime padaryti. Kiek žinome, darbo tvarkė, darbo tvarkaraštis nustatytas sausio mėnesį, yra numatyta nemažai posėdžių ir laukiu balsavimo kitą savaitę, o tada prasidės trilogas. Tai taip pat bus sudėtingas darbas, bet parlamentas tikrai nepasiduos ir stengsis, kad parlamento siekiai atsispindėtų šioje direktyvoje, nes tai labai svarbu aukoms. Esu pasirengusi bendradarbiauti siekiant aukų teisių geresnio gynimo. Pirmininkas, dėkui, išgirdome abiejų pranešėjų poziciją. Kitą savaitę balsuosime, kovo 27 balsuosime dėl pranešimo projekto. Taigi, kovo 27 balsuojame dėl šio pranešimo projekto, Dėkoju visiems dalyviam už diskusijas, dėkojam moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto atstovams, kurie dalyvavo šiame bendrame e, mūsų dviejų komitetų svarstymė. Kiek išgirdau, kad Ispanai vertėjai pasakė, kad bus balsuojama kovo 28, bet turbūt balsavimas vyks 27. Pirmininkas pakartoja, balsavimas vyks 27 kovo. Tačiau gavau informaciją, kad mūsų kita pranešėja Pone Weber jau yra salėje, bet komisijos atstovai, kurie turėtų dalyvauti nagrinėjant 17 punktą, dar nėra atvykę. Todėl darome, e, darome pertrauką, 20 minučių pertrauką ir tęsime darbą netrukus už 20 minučių, 16 val. 30 minučių. Thank you for your attention. Thank you for your attention. Dėkoju už, už tai, kad skiriate man dėmesį. Taigi tęskime darbą. 17. mūsų darbo tvarkės punktas. Tai yra Europos parlamento ir tarybos reglamento dalinis keitimas kad būtų nustatytos bendros išimtinėmis aplinkybėmis laikinai atnaujinamos vidaus sienų kontrolės taisyklės. Mūsų pranešėja yra Renate Weber. Svarstysime pakeitimus. 80 pakeitimų yra pateikta. Pranešėja pateiks pagrindinius elementus, kurie pateikti pakeitimuose, siekiant išimtinėmis aplinkybėmis laikinai atnaujinti vidaus sienų kontrolės taisyklės. Taigi suteikiame žodį pranešėjai ir tada suteiksime žodį ir Europos komisijai. Laukiam Europos komisijos atstovės ponios Monika Moshammer. O dabar pirmiausia suteiksime žodį kolegai Renate Weber. Dėkoju ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pateikė pakeitimus, siuntė man paaiškinimus, paaiškinančius savo poziciją. Labai tai vertinu. Ir suprantu, kad žmonės dėl įvairių priežasčių gali turėti įvairią nuomonę dėl kai kurių mano išsakytų pozicijų šiame pranešime. Norėčiau pakomentuoti pirmiausia savo pačios pakeitimus šiam pranešimui, kuriuos pateikiau bendradarbiaudama su socialistų ir demokratų frakcijos kolega ir norėčiau paaiškinti, kodėl mum atrodė, kad tie pakeitimai yra svarbus. Pirmiausia, norėjome užtikrinti, kad tekste migracijos, migraciniai srautai, kai siena kerta dideli žmonių srautai nebūtų priežastis gražinti vidaus sienų kontrolę. Ir ta linkme buvo pateikta ir nemažai pakeitimų. Gražinimo procedūra, kuri yra minima kai kuriuose straipsniuose, ne visiškai priklauso nuo valstybių narių pozicijos, bet priklauso ir nuo to, kaip į tą gražinimą žiūri trečiosios šalis. Taip pat yra pakeitimų, kuriais siekiama padaryti visą mano siūlomos padaryti visą mano siūlomą procedūrą daug veiksmingesnė. Pavyzdžiui, 24 straipsnio trečioje ir ketvirtoje dalyje kalbama apie tai, kad Europos komisija skelbia nuomonę ir tada vyksta bendri susitikimai. Aš siūlau, kad visi šitie žingsniai turėtų būti neprivalomi, o tik tai vyktų tuo atveju, jei reikia. Tai yra, prireikus komisija gali paskelbti nuomonę, bet jei tokios nuomonės nereikia, tai tada komisija to ir nedaro tas pats būtų taikytina ir bendriem valstybių narių posėdžiam, tų valstybių narių, kurios nori pradėti taikyti vidaus sienų kontrolę. O kalbant apie tai, kad komisija turi pateikti gairias, mes turiu galvoje ponenčių ir save, mes dėl gairių manome, kad labai svarbu, kad būtų remiamasi komisijos turima patirtimi dėl laikino vidaus sienų, laikinos vidaus sienų kontrolės atnaujinimo per pirmąjį pasikeitimą nuomonėmis komisija paminėjo, kad gairias jai sudėtinga būtų parengti, bet mes pagalvojame, kad komisija vis tiek turėtų kažką padaryti, nes savo pasiūlyme jinai prašo, kad jai būtų suteikta gale nuspręsti, kad tik jinai viena pati galėtų nuspręsti, ar reikia laikinai atnaujinti vidaus sienų kontrolę. Taigi mes galvojame, kad komisija kažką turėtų padaryti. 26 straipsnis. Europos komisijos teisė spręsti dėl vidaus sienų kontrolės atnaujinimo atlikus tinkamą situacijos, at, atik, at, atlikus išsamų situacijos įvertinimą. Turbūt atsimenate, kad buvo diskusija apie tai, kad visas šis vertinimas turėtų būti skaidresnis. Ir čia mes norime, kad išliktų komitologijos procedūra ir kad pati procedūra taptų daug skaidresnė. Tai yra, kad išliktų galimybė aptarti situaciją ir tik tada komisija imtųsi spręsti, ar reikia atnaujinti vidaus sienų kontrolę. ir nemanau, kad čia reiktų šiame straipsnėje kokiu nors papildomų sąlygų numatymo, nes kruopšiai vertinus situaciją valstybėje narėje, įvertinus grėsmės nacionaliniam saugumui arba e, viešajai politikai, to įvertinimo užtenka. Dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti. Europos parlamento vaidmuo. Yra pateiktas, pa, pa, pateiktas pakeitimas, kuriame prašoma, kad komisija pateiktų parlamentui bent jau metinę ataskaitą, bet komisija, aišku, gali pateikti ir daugiau ataskaitų, kelias ataskaitas per metus. Jei atsitiko taip, kad uh, buvo laikinai atnaujinama vidaus sienų kontrolė. Kiti pakeitimai, kuriuos pateikė mano kolegos. Čia galėtume kalbėti apie kelias tų pakeitimų rūšis. Yra tokių kolegų, kurie nenori, kad dabartinė situacija kaip nors keistusi. kuriem nelabai primtina Šengeno erdvė. Yra kitų kolegų, kurie nori pabrėžti didesnį valstybių narių vaidmenį, o ne komisijos vaidmenį. Taip pat yra tokių pakeitimų, kurie atitinka mano pranešimo dvasę ir esu pasirengusi išklausyti kolegų jų argumentų. Aš esu numačiusi keletą kompromisinių pakeitimų ir tikrai manau, kad galima atsižvelgti į jūsų pasiūlytus pakeitimus. Mm. Taigi, tie galėčiau pasakyti. O dabar esu pasirengusi išklausyti komisijos tarybos ir kolegų. Dėkui. Ar komisija ar tarybos atstovai nori pasakyti, ponė Mosamer? Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti už pateiktus pakeitimus. Kaip sakė ponė Weber, yra keletas pakeitimų, kuriais pabrėžiama tai, kad vidaus sienų kontrolės atnaujinimas turi būti tik kraštutinė priemonė ir tai atitinka ir pačios ponios Weber pakeitimus. Yra kai kurių pakeitimų, kuriais nueinama per toli. Ir norėčiau paminėti pakeitimą dėl gairių, dėl grėsmių ir saugumo tam tikrose regionuose, kaip praėjusį kartą buvo pasakyta Libė komitete, mums tai kelia nerima, nes grėsmės reikėtų vertinti kiekvienu atveju atskirai. Komisija pristato sprendimų prieimimo procedūrą, pagal kurią galutinį sprendimą priima komisija, tačiau tas sprendimas yra priimamas kartu su valstybėmis narėmis, taikant komitologijos uh, procedūrą, kai patvirtinamas įgyventinimo aktas, prie kurio prisideda visos valstybės narės. Taigi yra atliekamas valstybių narių vertinimas ir labai svarbu tai atsižvelgti šiame kontekste. Kalbant apie 36 straipsnį yra pateikti du pakeitimai, kuriais norima pakeisti sprendimų prieimimo procedūrą dėl mm, sienų kontrolės atnaujinimo tada, kai nustatomi labai, kai atlikus Šengeno vertinimą, nustatomi labai aiškus trūkumai. Mm, mes, aš norėčiau akcentuoti, kad komisija savo pasiūlyme kalba apie komitologiją. Tai reiškia, kad tie sprendimai turi būti tvirtinami per įgyvendinimo aktus ir mums šis dalykas yra labai svarbus. Ačiū ir laukiu tolesnių diskusijų. Ačiū. O kaip taryba, pirmininkaujantį Daniją, prašom. Ačiū, pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai, taip pat ir šešėliniams pranešėjams, ir kitiems parlamento nariams, kurie pateikė pakeitimų. Manome, kad pranešimo projektas e, yra geras pagrindas toliau dirbti su šią svarbę temą tarybos atitinkamoje darbo grupėje jau smarkiai pasistumėta į priekį, tačiau darbo grupė dar neturėjo galimybės išsamei susipažinti su parlamento pranešimo projektu ir pakeitimais. Man atrodo akivaizdu, kad kalbant apie kompetenciją priimti sprendimus dėl vidaus sienų kontrolės atnaujinimo, e, taryboje yra suformuotas bendras požiūris. Mes giliname su tos pačius esminius dalykus, siekiame pusiausviros, turime atsižvelgti į viešosios tvarkos, saugumo sumetimus. Sienų kontrolė yra svarbus dalykas valstybėms narėms. Tuo pačiu metu e, laisvą asmenų judėjimą vertiname kaip labai svarbu ES pasiekimą. Taigi norime, kad sistema, sistemoje liktų pusiausvyrą, kad sistema liktų skaidri. norime padėkoti parla, Libė komiteto nariams ir la, taip pat lauksime tolesnio dialogo. Ačiū. Dabar mm, komiteto nariai. Pradėsime nuo pono Koelio. Ačiū pirmininkė. Norėčiau savo pasisakymą pradėti nuo dviejų principų. Pirma, Mes žinome, kad yra žmonių, ne šio parlamento atstovų, kurie šį dalyką vertina kaip lengvą būdą atnaujinti sienų kontrolę. Mes tai vertiname kitaip. Mes norime apsaugoti piliečių laisvą judėjimą. Tai yra mūsų pirmasis tikslas. Tai reiškia, kad sienų kontrolės atnaujinimas turi būti išimtinė, proporcinga, kraštutinė priemonė kuri būtų taikoma tik atlikus vertinimo procedūrą. Todėl šie du pranešėjai, ponios Weber pranešimas ir mano pranešimas yra susiję tarpusavie. Nes mes šiame parlamente nenorime, kad sienų kontrolė būtų atnaujinama netlikus vertinimo procedūros. Kitas svarbus dalykas. Noriu priminti kolegoms, kad Sienų klausimas yra visiems rūpimas klausimas, tačiau sienų kontrolė priklauso nacionaliniai kompetencijai ir mes turėtume siekti pusiausviros tarp e, nacionalinės kompetencijos sienų kontrolės atžvilgių ir bendrų interesų Europos lygių. Manau, kad viena didžiausių problemų, su kuriomis susidursime, bus tai, kokias taisyklės turi kokia, kokį vaidmenį turi atlikti kiekviena institucija. Pasakysiu labai aiškiai, aš manau, kad mes turime stiprinti komisijos ir Europos institucijų vaidmenį atliekant vertinimą. Kodėl? Todėl, kad kolegų peržiūra nepasiteisino. Mes žinome, kad ši priemonė nepasiteisino, nes nieko nebuvo padaryta nustačius problemų pasienyje keliat, per keliarius metus buvo nustatyta daug problemų, tačiau nebuvo imtas jokių priemonių, tai, jokių koreguojamų priemonių, taigi kolegų peržiūra nepasteisino. Reikia sustiprinti procedūrą, skirti kompetenciją komisijai, numatyti skaidrumą. Tikimės, kad atliekant vertinimą situacija sienų kontrolės rytyje turėtų pagerėti. Bet Vėlgi visada kyla klausimas, ką darysim, jeigu susidurėme su didelė problema, kuri gali sukelti didelę grėsmę visai Šengeno erdvėjai. Mūsų pirmas požiūris turėtų būti pedagoginis, tai yra reikia padėti valstybėms narėms spręsti problemas, pasitelkiant Frontex, kitas Europos agentūras, kartais skiriant lėšų iš atitinkamų fondų. Bet jeigu problema ir toliau egzistuoja, Tada reikia svarstyti galimybę atnaujinti sienų kontrolę, kur problema neišspręsta. Kas turi priimti šį sprendimą? Iš įvairių pasiūlymų mačiau, kad iš esmės yra dvi pagrindinės idėjos pakeitimuose. Teikt, suteikti įgyvendinimo įgaliojimus tarybai yra pateikta tokių pakeitimų arba komisijai. Kalbėsiu tiesiai šviesiai. Man nepriimtini neprimtinas nei vienas, nei kitas sprendimas. Aš nemanau, kad čia reikėtų taikyti komitologijos procedūrą. Aš tai jau sakiau keletą, prieš keletą mėnesių. Nemanau, kad komitologija yra geriausias būdas spręsti problemą, nes tai nėra skaidri procedūra. Taip pat ir įgyvendinimo priemonės, ar jos būtų suteiktos tarybai ar komisijai tai yra netinkamas procesas, mm, tame procese nedalyvauja parlamentas. Aš savo pakeitimuose siūlau skaidresnę procedūrą. Mano nuomonė, vidaus sienų kontrolės atnaujinimas kaip vertinimo procedūros rezultatas turėtų būti komisijos prerogatyva. Tai reiškia, kad iniciatyvos turi imtis tik Europos komisija. Manau, kad kom parlamento nuomonė turi būti oficialiai išklausyta, surengus konsultacijų procedūrą, o sprendimą turi priimti taryba. Nes išorės sienų apsaugos kompet... apsauga ir toliau yra nacionalinė kompetencija. Ir nemanau, kad būtų racionalu ar būtų įmanoma iš tarybos atimti tą kompetenciją į pirmininkę. Baigdamas pasakysiu, kad mano nuomonė turime e, padaryti šią procedūrą labiau europinę, komisija ir vairios agentūros, e, kurios minimos keliose pakeitimuose, turėtų atlikti svarbesnį vaidmenį. Bet jeigu prireiktų kraštutinės priemonės, tai yra jeigu atsirastų būtinybė uh, atnaujinti sienų kontrolę, tai iniciatyva turi eiti iš komisijos, parlamentas atliktų konsultacinį vaidmenį, o galutinį sprendimą kvalifikuota balsų dauguma turėtų priimti taryba. Ponas Enčių. Ačiū. Pirmininkė, pirmiausia, noriu padėkoti kolegiai Renatai Weber už tai, kaip jį rengė šį pranešimą, kaip jį rengė dėrybas tarp susijusių institucijų. Taip pat norėčiau jai padėkoti už tai, kaip ji su mumis bendradarbiavo. Tikiuosi, bendradarbiavo. tikiuosi kad bendradarbiavimas tęsis ir ateityje. sutinku su to, ką sakė kolega Karlos. Ne šimtų procentų, bet pritariu daugam, kas čia buvo pasakyta. Reikia išsiaiškinti, kokie yra mūsų argumentai, kontrargumentai. Labai tikiuosi, kad bus pasiūlyta kompromisinių pakeitimų, kuriems pritars visi. Dabar kalbėdamas apie pakeitimus, suskirstysiu juos į tris kategorijas. Visų pirma, pakeitimai, kuriais bandoma patikslinti įvairias nuostatas komisijos pasiūlyme. Pavyzdžiui, pakeitimas, kuriame daroma nuoroda į gairias ar metinę ataskaitą, kuri turi būti teikiama parlamentui. Manau, šis pranešimas gali padaryti didelį poveikį visam darbui susijusiam su Šengeno erdve. Antra kate pakeitimų kategorija, kuri yra labai svarbi mano frakcijai ir, kiek suprantu, ir kitoms frakcijoms. Tai yra pakeitimai, kuriais siekiama panaikinti painiavą dėl migrantų srautų, kurie gali būti galima priežastimi atnaujinti sienų kontrolę. Valdant migrantų srautus, migrantų srautais neturi būti naudojamasi, norint atnaujinti sienų kontrolę. Yra kitų priemonių, kurios padeda valdyti migrantų srautus ir šių srautų valdymas turi būti užtikrinamas saugant žmogaus teisės. Ir migrantų srautai neturi būti priežastis apriboti judėjimo laisvę Šengeno erdvėje. Yra ir trečia pakeitimų kategorija, kurią minėjo kolega Karlos. Mes siūlome numatyti kontrolės mechanizmą susikloščius tokiai situacijai, kai komisija mano, kad būtina atnaujinti sienų kontrolę laikinai, kai pagal Šengeno mechanizmą yra nustatyta rimtų trūkumų, kai nusprendžiama, kad kitos priemonės nebuvo veiksmingos, komisija turi e, pateikti ataskaitą parlamentui ir tarybai ir nurodyti, kad yra poreikis at laikinai atnaujinti sienų kontrolę. Ir taryba ir parlamentas per mėnesį galėtų pateikti nuomonę ir tada komisija galėtų primti sprendimą dėl laikino sienų kontrolės atnaujinimo pagal atitinkamą procedūrą. Aš manau, kad toks yra galimas sprendimas ir dar kalbėsiu su kolega Karlosu, tarsimės, kuris sprendimas būtų tinkamiausias. Ir to, tokie sprendimai suteiktų galimybę demokratiškai ir veiksmingai kontroliuoti sienas, kontroliuoti padėtį, kai prireikia atnaujinti sienų kontrolę. Ačiū, ponė Keller. Ačiū. Aš pat pavaduoju šešėlinį pranešėja. Apskritai žalieji mano, kad sienų kontrolės atnaujinimas turi būti atliekamas bendrijos lygių. Tai neturi būti palikta valstybių narių valiai. Valstybės narės turi turėti galimybę konsultuotis su kaimininėmis šalimis, tačiau to niekada nedaro. Taigi nemanau, kad čia būtų galima ką nors patobulinti. Tokia ir mūsų pozicija. Pritarėme, kad migracinis spaudimas nėra grėsmė išorės sienoms ir neturėtų būti minimas kaip priežastis atnaujinti sienų kontrolę. Be to, esame pateikę pakeitimą dėl informacijos, kuri turi būti teikiama parlamentui. Parlamentas turi būti nedelsiant e, ir visais procedūros etapais informuojamas. Be to manome, kad komisija per daug abstrakčiai kalba apie tai, kad kai kyla, kada kyla grėsmė saugumui ar e, viešai tvarkai. Juk nekalbame apie abstrakčias grėsmės, reikėtų kalbėti apie konkrečias ir apčiuopiamas grėsmės. Taip pat turi būti įrodyta, kad grėsmė egzistuoja. Kitas mums rūpimas dalykas. Komisija sako, kad dėl e, gražinimo politikos klaidų ar nesėkmių taip pat galima atnaujinti sienų kontrolę. Mūsų nuomonė, tai tikrai nėra pagrista priežastis, kad gražinimo politikos trūkumai tikrai nėra pakankama priežastis, nes pačios valstybės sprendžia, ar vykdo gražinimo, asmenų gražinimo politiką ar ne. Taigi, berots, tokie yra pagrindiniai mūsų pakeitimų principai. Tikiuosi, kad pavyks rasti tokį sprendimą, kai sprendimą pakeitimai bus priimami bendrijos lygių. Tai mums labai svarbu. Taip pat labai svarbu, kad ir migrantai nebūtų priskiriami didelėms grėsmėms viešai tvarkai, nes jie tikrai nėra ta grėsmė. Ačiū. Frau Ernst. Dėkoju, ponia Ernst. Ačiū. Tai yra itin problematiškas klausimas. Mes, aišku, džiaugiamės, kad šiandienas egzistuoja. Laisvas asmenų judėjimas yra toks svarbus simbolinis ir realus Europos elementas, kad mes turime būti labai budrus ir atsargus. Tačiau šiuo atveju manau, kad reikėtų riboti, kaip galima labiau valstybių narių manevro teisę. Aš pasisakau ir palaikau bendrijos metodą. Ir manau, kad tai yra vienas ir vienintelis būdas susitvarkyti su valstybėmis, kurios nenori bendradarbiauti. Pažiūrėkime į Šengeno sieno kodekso 23 straipsnį. Jame jau yra išspręsta daugelis klausimų. Vienintelis likęs yra sustiprinti patį bendrijos metodą. Dėl šios priežasties mes pateikėme ne vieną pakeitimą prieš. Mes nenorėtume, kad šis pranešimas judėtų tokia linkme. Aš suprantu, kad jūs, ponė Weber, susidurėte su daugybė sunkumų. Mes pateikėme ne vieną pakeitimą, bet aš manau būtų gerai siūlyti bendrijos metodą Apskritai reikėtų susėsti kartu ir peržiūrėti pakeitimus. Ir jeigu mes sutarsime dėl tolesnio kelio, galėsime pateikti bendrą poziciją ir komisija pasteiks savo iniciatyvą. Aš pasisakau už tokį kelią. Mes manome, kad sienų kontrolė, nežinau apskritai, ką reiškia tos išimtinės aplinkybės, gaivalinės nelaimės, katastrofos, žemės drebėjimai. Ne, nežinau, kas tai galėtų būti, bet tokias išimtinės aplinkybės būtina apibriežti. Todėl mes pateikėme pakeitimus, kuriuose kalbama apie rimtus konkrečius, apie rimtas konkrečias grėsmės turi būti aišku, apie ką čia kalbama. Žinoma, mes suprantame pranešėjos pastangas žiūrėti į prieglopščio ir migracinius aspektus. Penktai konstatuojamai daliai taip pat yra pateiktas ne vienas pakeitimas trečiųjų šalių piliečiai, keliantis grėsmę viešai tvarkai. Manau, kad reikia į visą tai atsižvelgti. Mūsų pakeitimai yra kur kas griežtesni, kai kalbama apie gražinimo politiką. Mes nenorime, kad būtų daroma nuoroda į gražinimą. Na, nereikėtų susijęti šių aspektų. Taip pat esame pateikę ir smulkesnių pakeitimų susijusio su visuomenė, kalbant apie sienų kontrolės laikiną atnaujinimą. Žinoma, kad visuomenė turi būti informuojama. Ir baigdama norėčiau pasakyti, kad mes turėtume rinktis mūsų liniją ir to, taip judėti į priekį. Turime stiprinti bendrijos metodą, turime bandyti panaikinti egzistuojančias spragas. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponas Radkowski. Panowie, na wstępie chciałem podziękować pani Weber za duży wkład pracy. Ale... Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Weber už jos dirbamą darbą. Pirmiausia, norėčiau kalbėti apie sienų kontrolę. Manau, kad Lenkija yra ta šalis, kurios piliečiai mano, kad Šengenas yra labai svarbu. Mums svarbu keliauti, kirsti sienas ir vidaus sienų kontrolės laikinas atnaujinimas kelia susirūpinimą suprantu, kad piliečių saugumo užtikrinimas yra labai svarbus, bet jeigu mes žengėme šiuo keliu, turėtume būti atsargus. Turi būti numatytos atsargumo priemonės. Komisija turi iniciatyvos teisę šioje srityje. Aš norėčiau, kad būtų labai rimtai žiūrima į bendras sienas, įskaitant ir ES išorinės sienas. Aš gyvenu prie sienos su Ukraina ir Baltarusija ir bendros sienos valdymas yra labai svarbus dalykas, tai yra svarbu ir piliečiams, svarbu įtraukti piliečius. Dabar ponė McIntyre. Uh, thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, norėčiau padėkoti, labai padėkoti poniai Weber, rengiant e, šį pranešimą. Aš e, pritariu jos darbui, pritariu tai, kas yra išdėstyta pranešime. Mes visi pasisakome už laisvą judėjimą kaip ES pagrindą, tačiau reikia ieškoti pusiausviros. Varsybės narės turi veiksmų laisvę tam tikromis aplinkybėmis. Ir tai yra svarbu. Aš esu parlamentarė iš Junktinės karalystės, todėl suprantu, koks jautrus yra sienų kontrolės klausimas. Kaip jūs visi žinote, Junktinė karalystė yra išsaugojusi savo sienų kontrolę. Bet ir daugybė mano frakcijai priklausančių delegacijų yra sunerimusios dėl komisijos pateiktų pasiūlymų. Mes esame pasiūlę tik tris pakeitimus, jie yra skirti konstituojamosioms dalims, ne konkretiems straipsniams. E, atvirai nemanau, kad e, tie pakeitimai yra kontroversiški. 33 pakeitimas. Jame yra kalbama apie būtinybę valstybėms narėms veikti sparčiai, susitikti, kai reikia, diskutuoti ir taip toliau. Bet būna tokių aplinkybių, kai tą padaryti yra neįmanoma. Todėl manau, kad reikėtų įtraukti šiuos pakeitimus, kadangi jie padėtų išsaugoti, kaip ir sakė ponė Weber, pusiausvyrą. Pirmininkas, suteiksime žodį poniai Weber, kad apibendrintų diskusijas. Uh, dėkuoju visiems kolegoms už nuomonės pristatymą, už argumentų pateikimą, už pakeitimų pristatymą ir paaiškinimą. Taip pat dėkuoju komisijos ir tarybos atstovams. Aš norėčiau dabar sugrįžti prie to, kas vyko seniau, pirmojo pasikeitimo nuomonėmis metu, bet aišku, apie tai kalbėti išsamei nebegalime, nes dabar esame pasiekę kitą etapą. Tiesiog norėčiau priminti kolegoms. Aš tikrai norėčiau pritarti komisijos pasiūlymui Aš iš ties labai vertinu bendrijos metodo taikymą Šengeno klausimams, bet reikia būti realistai. Kartais svarbu pasitelkti protą ir išminti ir aš nusprendžiau rinktis būtent tokį kelią. Ir parengti ne tik gražią gražų pranešimą, kuriam pritartų galbūt didžioji dalis parlamentarų, bet tokį pranešimą atmestų taryba. Todėl aš nusprendžiau parengti pagrystą pranešimą, kuriame būtų išsaugotas bendrijos metodas. Na ne taip, kaip komisija siūlė. Manau, kad net jeigu tai nėra pats geriausias žingsnis, tai yra žingsnis tinkamu keliu. Piliečiai tikrai vertina ir nori išsaugoti Šengeno erdvę. Aš nenoriu dabar kalbėti apie personalijas, bet paskutinės naujienos apie Šengeną leidžia man sakyti, kad net jeigu tai yra ir mažas žingsnis, tai yra geras žingsnis. E, migrantų srautai niekuomet nebus laikomi grėsime nacionaliniam saugumui. Aš tą paminėjau jau pradžioje, tai yra numatyta pranešime, todėl gražinimo politika uh, neturi taip pat būti laikoma kaip grėsme viešai tvarkai arba nacionaliniam saugumui. Klausiausi visų kolegų. Manau, kad mes pajėgsime pasiekti kompromisų dėl 23-24 straipsnio, dėl konstatuojamųjų dalių Esminis klausimas išlieka 27 straipsnis, nes čia negali būti tarpinio varianto. Turime rinktis arba komitologiją, arba sprendimą priimti pagal kitą procedūrą. Ir tai, manau, bus mūsų tolesnių susitikimų ir diskusijų klausimas. Klausimas, kurį kelsime susitikę su komisijos atstovais, tarybos atstovais ir, žinoma, šešėliniais pranešėjais. Aš tikiuosi, kad šešėliniai pranešėjai galės dalyvauti susitikimuose, kuriuos norėčiau surinkti kaip galima greičiau, nes būtina rasti kompromisinius pakeitimus, kad būtume pasirengę balsavimui, kuris yra numatytas balandžio 26-ąją, jeigu neklystu. Taigi dėkoju jums visiems labai ir palaikysime ryšius iki balsavimo ir žinoma po balsavimo, nes tada turėsime dėrėtis su taryba. Dėkoju poniai Weber už atliktą darbą ir už būsimą darbą, taip pat už jūsų pastangas ieškoti sutarimo dėl kompromisinių pakeitimų. Mes tikrai vertiname jūsų įsipareigojimą ieškoti kompromisinių pakeitimų, kurie leis mums mūsų komitete balsuoti, kaip numatyta balandžio mėnesį. Taigi ačiū Jums labai, o dabar perėsime prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra 18 ir 19 klausimų, numatytos bendros diskusijos. 18 klausimas yra mainų pagalbos ir mokymo programa skirta apsaugai nuo eurų padirbinėjimo. Tai yra vadinamoji Periklės 2020 programa. Pranešėjas šiuo klausimu yra ponia McIntyre. Taip pat svarstysime ir 19 klausimą. Jame yra kalbama apie reglamento, kuriuo nustatoma mainų pagalbos ir mokymo programa skirta apsaugai nuo eurų padirbinėjimo, taikymo išplėtimą nedalyvaujančioms valstybėms narėms. Pranešimas, pranešėjas šiuo klausimu yra ponas Agustindijas Demera. Jo nėra posėdėje, bet jam atstovaus jo kolega ponas Karlos Koelio. Taigi pirmiausia, išklausysime komisijos nuomonės, pasikeisime, išklausysime komisijos pristatymą ir suteiksiu žodį komisijai ponui Haug. Tikiuosi toks. Tokia yra pavardė Haug. E, norime dabar išklausyti jūsų detalių pasiūlymų, po to suteiksime žodį Danijai kaip ir neįkančiai šaliai, tarybos atstovams, e, pranešėjams, poniai McIntyre, ponui Koelio ir tada suteiksime žodį komiteto nariams. Ponas Hau. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų labai smagu, kad komisija gali pristatyti pasiūlymą dėl periklės 2020 mokymo ir mainų programos skirtos apsaugai nuo eurų padirbinėjimo. Periklės programa. Kasgi tai yra? Tai yra mokymo techninės pagalbos programa, švietimo programa, kuri sustiprintų euro apsaugą nuo padirbinėjimo. Yra kelios specialios grupės, nacionalinės valdžios institucijos, kurios kovoja prieš eurų padirbinėjimą, teisės saugos institucijos bei nacionalinių bankų atstovai, ministerijų darbuotojai ir analitinių mokslinių laboratorijų atstovai, tokių laboratorijų, kurios suseka padirbtus euro banknotus ir monetas. Ši mokymo programa yra skirta visiems galimiems dalyviams, turintiems profesinį išsilavinimą susijusi su padirbinėjimu. Kodėl toks, tokia programa yra reikalinga? Mums reikia tęsti teikiamą paramą euro apsaugai tiek ES, tiek ir už ES ribų. Padirbinėjimo grėsmė išlieka labai aukšta. Euras kaip valiuta yra globali, dėl to euras yra patraukli valiuta padirbinėjimui tarp nusikalstamų grupuočių. Todėl mes turime nuolat tobulinti savo turimas priemonės kovai prieš padirbinėjimą. Žinoma, tokia veikla yra papildoma greta valstybių narių veiklos. Mes numatėme kylančias naujas grėsmės iš kitų pasaulio regionų, tarkime Rusijos ir Kinijos Dar kartą pakartosiu, kad veiksmai ES lygių yra papildantis valstybių narių pastangas ir veiklą. Būtina užtikrinti vienodą euro apsaugą visoje ES. Dėl šios priežasties komisija yra pateikusi du pasiūlymus. Vienas pasiūlymas yra skirtas valstybėms narėms, kurios taiko bendrą valiutą eurą ir kitas pasiūlymas yra skirtas toms valstybėms narėms, kurios dar nėra įsivedusios euro kaip bendros valiutos. Reglamento projekte yra aiškiai nurodyti tikslai. Pagrindinis tikslas yra apsaugoti euro banknotus ir monetas nuo padirbinėjimo ir su tuo susijusio sukčiavimo. Ir pasikartosiu, bet pasakysiu, kad mes keičiamės informaciją, pažangiają praktiką, organizuojame mokymus ir remiame mokslinį, tyriamąjį bei analitinį darbą, kurio tikslas yra bandyti aptikti padirbtus banknotus ir monetas. Mm, žvelgiant į Periklis programos e, istoriją, buvo Periklis 1, Periklis 2 programa. E, būtent tarybos 2001 metų sprendimu tokia programa buvo patvirtinta. Vėliau e, sprendimas buvo pakeistas, kad būtų pritaikytas finansiniam laikotarpiui nuo 7 iki 13 metų. 80 keturi veiksmai buvo finansuoti, 93 procentai biudžeto lėšų buvo paskirsta, paskirta, dalyvavo daug programuose dalyvių ir pagal jų dalyvavusiųjų atsakymus 98 procentai paramos gavėjų arba dalyvių buvo gan patenkinti programa. Kiekvienais metais renkamės su valstybėmis narėmis, Europolu, Interpolu ir Centriniu banku ir svarstoma periklio metinę programą. Ir tokia programa e, turi ir periklio strategiją. Tokia strategija yra pristatoma valstybėms narėms ir kitoms institucijoms kartu su euro padirbinėjimo ekspertų grupė strategijoje yra numatyti prioritetai. Žinoma, kad didžiausias dėmesys yra skiriamas ES valstybėms narėms, bet yra ir kitas prioritetas plėtoti regioninį bendradarbiavimą. Mums pavyko įtvirtinti tokį bendradarbiavimą pietričių Europoje, skiriant ypatingą dėmesį toms šalims, kuriuose padirbi, padirbtų monetų ir banknotų skaičius yra didelis. Čia kalbu apie vakarų Balkanų daugiausia šalis. Dabar mes bandome ieškoti bendradarbiavimo formato šiaurės rytų šalyse, pasinaudodami sukauptą gerąją patirtimi. Mes taip pat esame užmesgę ryšius su kitomis pasaulio dalimis, su specializuotomis agentūromis Ispanijoje, pavyzdžiui. Ta agentūra rūpinasi klausimais Lotynų Amerikos žemynė, Kolumbijoje, kurioje yra daug padirbtų eurų, kaip ir daug padirbtų dolerių. Ir tai aišku Tai yra susijęs su tuo, kad šalyje yra išplitęs e, organizuotas nusikalstamumas, priekyba narkotikais e, ir taip toliau. Taigi tai taip pat yra periklio strategijos dalis. Jau kalbėjau apie naujai iškylančias e, grėsmes, į kurias bus žiūrima. Mes esame pateikę reglamentą, reglamento pasiūlymą, atsižvelgdami į daugiametę finansų programą. Taigi pagrindinė forma yra reglamentas, jis padidins teisinį aiškumą. Mes taip pat siekiame supaprastinti reglamentą. Pavyzdžiui, sumažinome nuostatas dėl kaštų. Anksčiau buvo keturios, dabar yra tik vienas straipsnis skirtas šiam klausimui. Mes taip pat padiname bendro finansavimo lygį iki 90 procentų išskirtiniais atvejais. tais atvejais, kai kalbame apie pietričių Europą, mes raginame valstybės narės teikti pasiūlymus, žinodami, su kokiais e, biudžetiniais sunkumais susiduria tos šalis. Taigi mes siūlome padidinti tam tikrais pagristais atvejais bendro finansavimo lygį iki 90 procentų. Kitas dalykas susijęs su programos veiksmingumu yra tas, kad mes siūlome bendrą finansavimo lygį dotacijoms, kuomet bandoma įsigyti tam tikrą įrangą. Taigi buvo pateikta naujų elementų po įvykusio, po atlikto tyrimo ir poveikio vertinimo, kurį komis, atliko komisija. Pirmininkas dėkoju, dabar suteiksiu žodį Danijai kaip pirmininkaujančiai šaliai, kad padarytų trumpą pristatymą šio klausimu. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai dėl dviejų e, pasiūlymų ir situacijos taryboje. Taryboje vyko daug susitikimai šiems pasiūlymams aptarti pirmojo metu komisija pateikė savo pristatymą, buvo pasikeista nuomonėmis, tai vyko vasario mėnesį. Šiandien tarybos darbo grupėje buvo užbaigtas pirmasis techni, pirmoji techninė peržiūra visų straipsnių ir visų konstatuojamų dalių. Danija savo pirmininkavimo metu norėtų iki pirmininkavimo pabaigos patvirtinti dėrybinį mandatą, kad būtų su parlamentu pradėtos diskusijos ir dėrybos. Ir mes tikimės konstruktyvaus bendradarbiavimo su Europos parlamentu, svarstant šiuos du pasiūlymus. Pirmininkas dėkuoju. Dabar perėsime prie pranešėjų, ponia Makintoje, dėl pirmojo pasiūlymo. Um, Ačiū, ponia pirmininkė. Esu dėkinga kolegoms dėl to, kad esu pranešėja šiuo labai svarbiu klausimu. Pirmą kartą dirbu tokį darbą, taigi tikrai stengsiuosi, kaip galima geriau pasidarbuoti vardan lybe komiteto. Na, manau, kad aš rengdama šį pranešimą bendradarbiausiu su ponu Dijas Demera. De Periklis programa buvo parengta atsižvelgiant į tarybos sprendimą, vėliau ji buvo išplėsta, įtraukiant ne tik eurozono šalis, bet ir kitas valstybės narės. Taigi programos išplėtimas yra labai aiškus momentas, dėl to ir yra rengiami du pranešimai. Man atrodytų, kad būtų galbūt paprasčiau vieną pranešimą renkti, bet dėl teisinio pagrindo reikia renkti du pranešimus. Aš, kaip žinia, esu Junktinės karalystės parlamentarė, mes nepriklausome eurozonai. Bet noriu patikslinti, kad šis klausimas Junktiniai karalystiai yra labai svarbus. Mes nesinaudojame ne, na, pas mus neįvestas euras, bet eurų mes naudojamės gan plačiai ir tai yra labai svarbu. Aš tikrai laukiu bendro darbo su kolegomis rengiant pranešimą. Esu dėkinga ponui Hau iš Olaf už naujų elementų pristatymą. Visi mes turbūt pritarsime supaprastinimui ir didesniam veiksmingumui. Tai yra labai geri tikslai ir džiugu buvo išgirti iš tarybos apie pačius naujausius su šiais dokumentais susijusius įvykius. Ir nekantriai lauksiu kolegų nuomonės ir tikiuosi gero bendro darbo. Ačiū. Dėkui, dabar sutiksime žodį ponui Koelio. Jis pakalbės apie antrąjį pranešimą. Dėkui, ponė pirmininkė, mūsų kolega, ponas Dijas Demera yra Vašingtonė ir dėl to negalėjo atvykti šiandien. Aš jam atstovauju, jis mano ir kolega, ir geras draugas. Jis prašė, kad aš padėkočiau ir poniai McIntyre už bendrą darbą. Kaip jau buvo minėta, šie du pranešimai yra labai glaudžiai susiję ir turėtų būti nagrinėjami kartu. Ponas Dies Demera sveikina komisijos pasiūlymus ir mano, kad komisijos iniciatyva peržiūrėti ir patobulinti priemonės, kurios numatytos periklio programoje, apimant taip pat ir kitas valstybės narės, kurios anksčiau joje nedalyvavo, yra labai svarbios. Ir jisai mano, kad tie reglamentai leis užtikrinti didesnį eurų, didesnį eurų apsaugą nuo padirbinėjimo visoje Europos Sąjungoje ir ne eurozonos valstybėse narėse. Periklio programa yra sėkminga nes euras yra mažiausiai padirbinėjama valiuta pasaulyje, bet aišku, kyla naujos grėsmės, nauji iššūkiai. Ir dėl to šios programos išplėtimas ir į kitas valstybės narės yra labai svarbus. Ponas Dijas Demera e, dėkingas už visus pasiūlymus ir nebejoja, kad tai prisidės prie reglamento didesnio, prie euro apsaugos didesnio veiksmingumo užtikrinimo ir programa Periklis prisidės prie valstybių narių vykdomo atitinkamų programų. Pirmininkas, toliau suteikiu žodį norintiems kalbėti, ponė Papadopulų. Dėkui, ponė pirmininkė. Šie du reglamentai yra labai svarbus, nes leidžia kovoti su eurų padirbinėjimu e, tose valstybėse narėse, kurios yra, kurio valiuta yra euras, bei kitose valstybėse narėse, kurios nėra eurozonoje. ypač kalbant apie padirbinėjimą, yra padirbinėjami banknotai. Nedidelės vertės banknotai labiausiai padirbinėjami yra 20 eurų banknotai, todėl labai svarbu, kad būtų atitinkami kovos mechanizmai. Ši programa, kuri tęsis iki 20 metų, yra labai svarbi, jinai numato mm, apsaugos mechanizmus profesinio rengimo priemonės ir baudžiamasias priemonės. Labai svarbu užtikrinti ir tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje. Komisaras Šemeta, kuris yra atsakingas ir už šią sritį, minėjo, kad eurų padirbinėjimas yra didelis nusikaltimas. Tai visų mūsų valiuta ekonominės krizės metu dar svarbiau sutelkti didesnį dėmesį kovai su eurų padirbinėjimu. Taip pat reikia neužmiršti europinio požiūrio, europinio aspekto. Čia mm, norėčiau pabrėžti, kad 13 straipsnis yra labai svarbus, nes kalba apie prevencinės priemonės skirtas apsaugai nuo eurų padirbinėjimo. Čia minimos ne tik sankcijos, bet ir prevencinės priemonės. Aišku, kad vien prevencinių priemonių neužtenka. Sankcijos taip pat yra reikalingos. Taip pat uh, periklio programos rezultatai turėtų būti pateikiami uh, labai skaidriai. Reikia, kad būtų e, tinkamai parengti specialistai, kurie galėtų kovoti su eurų padirbinėjimu. Norėčiau pateikti vieną klausimą komisijai. Ar e, į programos biudžetą yra numatytos išlaidos skirtos piliečių informavimui, kad piliečiai turėtų daugiau informacijos, kad būtų galima geriau apsisaugoti nuo šios problemos. Pirmininkas, ar dar būtų norinčių pasisakyti, jei komentarų daugiau nėra, tai gal pranešiai norėtų ką pridurti ar ne. Jei ne, tai mūsų toks ir buvo tikslas kad įvyktų pirmasis keitimasis nuomonėmis su pranešėjais, su šešėliniais pranešėjais. Išgirdome kolegą Papadopulų. Kolegė Papadopulų, norime padėkoti komisijai už pasiū, reglamentų pasiūlymų, reglamento pasiūlymo bei mokymo programos pristatymą ir regis mum dar liko laiko. Yra 20 darbo tvarkės punktas - baudžiamosios sankcijos už priekybą vertybiniais popieriais. Bet kol kas dar nėra komisijos atstovo, kuris atsakingas už šio klausimo pristatymą. Ir dėja, turiu pasakyti, kad turime daryti pusvalandžio pertrauką ir laukti komisijos atstovo, kad galėtume apsvarstyti paskutinį 20 klausimą. Suprantu, kaip visiems, kaip nelabai gerai tas yra visiems, bet dėja komisija turi atvykti tik 18 valandai. Turėtume palaukti pusvalandį, kad išgirstume šio klausimo pristatymą ir galėtume apsvarstyti 20 darbo atvarkės klausimą. Taigi pusvalandžio pertrauka.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 Yes, final point. Final point. It's long day. Taigi paskutinis punktas. Diena buvo ilga. Aptarkime būžimasis sankcijas už priekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neskleistą informaciją ir už manipuliavimą rinką. Išklausykime Europos komisijos e, pranešimo. Europos komisija nusprendė pristatyti paketą priemonėmis dėl kovos su manipuliavimu rinka, taip pat pasiūlė direktyvą dėl baudžiamųjų sankcijų už priekybą vertybės popiečiais naudojantis viešai neatskleistą informaciją ir už manipuliavimą rinką. Taigi išklausykime komisijos atstovų. O tada galbūt padiskutuosime. Dabar žodis komisijai. Ačiū pirmininkė už tai, kad suteikėte mums galimybę pristatyti šį pasiūlymą suprantu, kad mm, dabar jau diena baigėsi, šis komitetas posėdžiavo dvi ilgas dienas, taigi atsižvelgsiu į tai kalbėdama. Taigi ši direktyva, tas pasiūlymas teikiamas praėjus dviejams metams nuo Lisabono sutarties įsigaliojimo, matome pirmus darbo rezultatus. Patiktas pasiūlymas įeina į mūsų baudžiamosios politikos formavimo darbus. Ir komunikat, mes apie tą pasiūlymą buvome pranešę savo komunikate dėl baudžiamosios teisės. Tas komunikatas buvo aptartas šiame komitete. Taigi šiame pasiūlyme mes taikome komunikate paskelbtus principus, kad užtikrintume teisinį nuoseklumą e, teisės aktuose dėl piknožiavimo rinką ir būdžiamųjų sankcijų. Ir mes pirmą kartą pasirėmėme Lisabono sutartimi, siūlydami baudžiamasias sankcijas, kad būtų veiksmingai įgyvendinta ES politika pagal 83 straipsnio antrą dalį. Ir čia mes kalbame apie manipuliavimą rinką, piknaudžiavimą rinką. Taigi į bendrą paketą įeina ta motininė direktyva dėl piknaudžiavimo rinką, O dabar mes teikiame pasiūlymą dėl baudžiamųjų sankcijų. Siekiame sustiprinti esminės taisyklės, kovojant su man... piknaudžiavimu rinka ir taip pat numatyti baudžiamasias sankcijas. Remdamėsi poveikio vertinimu, nusprendėme kovoti su piknaudžiavimu rinka, priimdami baudžiamosios teisės aktą. Mes, žinome, labai griežtai laikomės principų, kuriuos išdėstėme baudžiamosios teisės komunikate, laikomės baudžiamosios teisės doktrinos. Tai reiškia, kad e, vadovavomės principų, kad baudžiamoji teisė turi būti kraštutinė priemonė, ji skirta tik patiems sunkiausiams nusikaltimams. Taip pat tūs, tos sankcijos turi būti būtinos pagal 83 straipsnį, taip pat e, atsižvelgėme į proporcingumą. Taigi, kodėl mes siūlome ES lygio taisyklės, kad užtikrintume bendrą nusikalstamų veikų apibriežti ir nu, baudžiamų sankcijų uh, E, apibriešti. Visų pirma, siekime rinkos vientisumo ir užtikrinti žmonių pasitikėjimą finansų rinkomis. Dabartinėmis sąlygomis labai svarbu, kad piliečiai atgautų pasitikėjimą finansinėmis rinkomis. Taip pat reikia veiksmingų priemonių, kurios atgrasytų nuo nusikalstamos veiklos. Pastarosius dvi, dviejus metus stebėjome, kokių katastrofiškų padarinių gali turėti tam tikras elgesys finansinėse rinkose. Tas elgesys gali būti informacijos atskleidimas arba gandų skleidimas, kad manipul, būtų manipuliuojama finansinėmis priemonėmis. Remdamėsi analizę ir poveikio vertinimu, manome, kad baudžiamosios sankcijos būtų esminė priemonė kovojant su, su tokiais piknaudžiavimo rinka atvejais. Labai svarbu, kad mūsų politika dėl kovos su piknaudžiavimu rinka būtų veiksmingai gyvendinama. Mes išsamei išanalizavome valstybėse narėse egzistuojančių baudžiamųjų sankcijų režimą ir rezultatai parodė labai įvairialypį vaizdą. Nemažai valstybių narių savo nacionalinėje teisėje yra numačiusios baudžiamosios teisės priemonės, už nusikaltimus rinkoje, tačiau ne visos valstybės narės baudžia už manipuliavimo rinką ir prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai nesklistą informaciją. Be to ir sankcijos labai smarkiai skiriasi valstybėse narėse kadangi padėtis e, visoje ES labai skirtinga ir kadangi e, priekyba vyksta per sienas, tai manome, kad tie skirtumai gali pakengti vidaus rinkai. Mūsų analizė rodo, kad akivaizdžiausios problemas lemia tai, kad ne visos e, valstybės yra numačiusios baudžiamą atsakomybę už manipuliavimą rinką ir priekybą naudojantis viešai neatskleista informacija. Taigi mes savo pasiūlyme sutelkėme dėmesį į šių problemų sprendimą, numatydami bendras apibrieštis manipuliavimo rinką ir priekybos naudojantis viešai neatskleistą informaciją ir numatydami proporcingas ir atgrasančias sankcijas. Mes e, proporcingumo principą taikome labai griežtai ir todėl nepasiūlėme daugiau nei ko mūsų nuomonė būtinai reikia, kad veiksmingai gyvendintume savo politiką. Mes manome, kad minimalios sankcijos turės didelį atgrasomąjį poveikį, padės sustiprinti ES finansinių rinkų vientisumą ir užtikrins veiksmingą mūsų politikos įgyvendinimą. Šiame pasiūlyme Mes nesuvienodinome sankcijų dydžio savo pasiūlyme, tiesiog e, sakome, kad sankcijos turi būti proporcingos ir atgrasančios. Tos, tie terminai vartojami ir kitur. Bet naujovė yra ta, kad numatėme peržiūros nuostatą, pagal kurią komisija po ketverių metų tarybai ir parlamentui turi patikti ataskaitą apie direktyvos įgyvendinimą ir peržiūrėti direktyvą, nagrinėti, ar mm, pasiteisino bendros taisyklės ir minimalios sankcijos. Mūsų nuomonė tokio metodo pakanka, kad galėtume kovoti su nustatytomis problemomis, kad veiksmingai gyvendintume kovos su manipuliavimu rinka taisyklės. Pasiūlymo tekstas yra gana trumpas, turbūt atpažinsite kai kurias nuostatas iš ankstesnių pasiūlymų, pavyzdžiui, tai yra nuostatos dėl juridinių asmenų e, atsakomybės, taip pat e, kurstimo, bendrininkavimo, kėsinimusi. Mes manome, kad numatydami baudžiamasias sankcijas pasiūstume labai mm, stiprų signalą, kuris turėtų atgrasyti galimus pažeidėjus. Parodytume, kad mes rimtai nusiteikia kovoti su piknaudžiavimu rinka. Būtent tokį signalą norime pasiūsti šiuo metu piliečiams, kad atkurtume jų pasitikėjimą rinkomis. Mes pirmą kartą teikėme pasiūlymą pagal 83 straipsnio antrą dalį ir esame pasirengę dirbti su parlamentu ir ypač Libe komitetu, kad šis darbas e, judėtų pirmin. Ačiū. Ačiū. Dabar išklausykime ponios Boskurt. Ji yra paskirta pranešėja šią temą. Pone Boskurt. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad pristatė šią temą. Pone Knutsen, noriu pritarti. Labai svarbu atsikovoti pasitikėjimą finansinėmis rinkomis. Svarbu kovoti su manipuliavimu rinka ir tai daryti tinkamai bei Europos lygiu. To reikia ypač todėl, kad toks elgesys paprastai būna tarp valstybinio pobūdžio, todėl reikia ir tarp valstybinio atsako. Negalime leisti, kad asmenys ieško, ieškotų palankiausio teismo tose šalise, kur sankcijos mažiausios. Norėčiau dabar pasitikslinti keletą dalykų. Tik prieš tai sureaguosiu į tai, ką jūs minėjote kaip, kaip naujovę. Jūs minėjote peržiūros nuostatą. Komisija sako, kad peržiūra turėtų būti įvykdyta po ketverių metų, bet aš manau, kad tai yra gana ilgas laikotarpis. Taigi gal galėtumėte paaiškinti, kodėl pasirinktas ketverių metų laikotarpis? Kodėl pasirinkote ketverius metus? Kitas klausimas. Jis susijęs su trečiu ir ketvirtu straipsniu. kai žvelgiame į trečią ir ketvirtą straipsnį. Ar ten numatytas nuostatų sąrašas yra baig, baigtinis? Ko iš tikrųjų siekiama taip straipsniais, kokiais kriterijais vadovaujamasi? Toliau penktas straipsnis. Kurstimas ir bendrininkavimas susijęs su manipuliavimu rinka. Gal galėtumėte paaiškinti, kas yra kurstimas šiame konkrečiame kontekste? Ir paskutinis klausimas. Ar jūs siekiate užtikrinti, kad už tą patį uh, nusikaltimą nebūtų numatytos dvi sankcijos, nebūtų baudžiama du kartus. Ir aš taip pat e, lauksiu kitų progų mm, pabendrauti su jumis. Taigi buvo pateikti konkretus klausimai, paprašysime komisijos juos atsakyti. Dėkuoju už klausimus. kurie yra tikrai svarbus šiam dokumentui. Pirmasis klausimas buvo susijęs dėl ketverių metų, peržiūros po ketverių metų. Na, toks laikotarpis buvo pasirinktas dėl to, kad valstybės narės turi 24 mėnesius, tai yra dviejus metus perkelti direktyvai. Valstybės narės turės perkelti direktyvos nuostatas, informuoti tarybą, o tada, aišku, mums reikės laiko įvertinti rezultatus atsižvelgiant į nacionalinę teisę. Mums reikės pažiūrėti, kaip viskas buvo perkelta į nacionalinę teisę, ar veiks direktyvos nuostatos, taigi mes turėsime atlikti tyrimą dėl, dėl to, ar proporcingos atgrasančios ir veiksmingos sankcijos pasiekia numatytų planuotų tikslų ir tada spręsime, kokio giligmens sankcijų mums reikia. Tai yra nauja baudžiamosios teisės sritis. Ir jeigu mes nusprendėme apibriežti sankcijų lygį, mes turime atlikti gan išsamų tyrimą. Kaip jūs žinote, tam yra reikalinga atlikti palyginamąją studiją valstybėse narėse, kad būtų išsiaiškinta, koks sankcijų lygmuo egzistuoja valstybėse narėse ir koks sankcijų lygis turėtų būti, kad būtų pasiektas norimas rezultatas. Dabar dėl kurstimo penktojo straipsnio. Aš sakyčiau, kad tokias nuostatas mes esame naudoję ir anksčiau baudžiamojoje teisėje ir dabar būtų sunku apibriežti kurstimą, nes pasiūlymas kol kas dar nėra priimtas. Mes labai atsargiai e, naudojame kalbą, terminus šiame pasiūlyme, bet kaip žinia, diskusijos dėl reglamento dėl piknaudžiavimo rinką taip pat įtraukia ir apibrėžčių klausimą. Diskusijos vyksta tiek taryboje, tiek parlamente. Mes turėsime žiūrėti, kaip vyksta ir plėtojasi diskusijos dėl apibrėžčių ir atsižvelgiant į tai mes galėsime pateikti savo apibrėžtis. Dabar negalėčiau pasakyti, kągi reiškia tas kurstimas, nes būtent teisėjai galėtų detaliau apibrėžti šią savoką. Jūs taip pat minėjote dvigubų sankcijų klausimą. Reglamentas dėl piknaudžiavimo rinka numato administracinės sankcijas. Mūsų pasiūlymas yra skirtas tik baudžiamai teisiai. Ir šios sistemos viena kitą papildo, bet gali koegzistuoti skirtingai skirtingose valstybėse narėse. Bet iš esmės neturėtų kilti dvigubų riz, e, sankcijų rizika, nes pagal nebisin idem principą nacionalinis teisėjas, remiantis konkrečiu vertinimu, sprendžia ir stengiasi išvengti dvigubų sankcijų taikymo. Ir mūsų pasiūlyme yra numatytas kriterijus, kuris numato, kai yra viršėma riba ir atvejs priklauso būdžiamai teisai. Nusikaltimas turi būti įvykdytas tyčia. Tai priskiria atvejį kriminaliniai baudžiamai teisiai ir Tokiu būdu teisėjas galvoja apie dvigubų sankcijų išvengimo galimybę. Dėkuoju, ponia Boskurt. Ar turėtumėte daugiau klausimų? Ne, daugiau klausimų neturiu. Taigi kryžminės apklausos netesime. Taigi, tai yra aišku esminis klausimas jį turėsime svarstyti iš įvairių pusių. Mm, šį dokumentą svarstys ir kiti parlamento komitetai. Taigi išklausome pirmojo komisijos pristatymo, pranešėja visai neseniai buvo paskirta pranešimui parengti ir jeigu daugiau pastebėjimų nebus, Turiu pasakyti, kad e, mūsų komitetas per pastarąsias dienas posėdžiavo 15 valandų. Aš manau, kad tikrai šiandienai jau pakaks. Ačiū visiems. Viso gero.